<coughs> Otwieram nasze posiedzenie. Pradedame mūsų posėdį. Okej, okay, start. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nuoširdžiai sveikinu visus. Ir pereiname pirmiausia prie informacijų ką turiu paskelbti ir prieš balsavimą. Jeigu kalbėsim apie darbo tvarkės patvirtinimą, tai turiu, turim vieną pakeitimą. Norėčiau paskelbti, kad balsavimas dėl e, ketvirto punkto, tai yra dėl galų naudingųjų medžiagų, bus perkeltas į 26 e, dienų, balandžio 26 dienos rytinį posėdį. Taip yra padaryta dėl to, kad prašė e, ponė pranešėja, tai yra ponė Makintaja, ir ji šiandien turi kitų darbų, kitų pareigų, todėl mm, e, reikėtų perkelti. Na, manau, kad galima patvirtinti šitą informaciją. Ir, kaip visuomet, turiu pranešti, kad posėdis yra transliuojamas internetu ir e, e, kalbų režimas yra. E, yra visas e, kalbas. Dabar e, ant trečias punktas posėdžių protokolų tvirtinimas, tai vasario 16, kovo 7 dienos, tikiuosi jos galima patvirtinti ir pereinam iš karto prie penktojo punkto informacijų ekonominės plėtros skatinimas būsimo Europos ūkio valdymo srityje. Pranešėjas yra ponas Jan Haitoma. ir buvo pasikeista nuomonėmis du kartus mūsų komitete. Ir šitas projektas yra um, asmeninė iniciatyva rengimas, buvo pateikti pakeitimų pasiūlymai, tai yra kaip sustiprinti inovacijas ir kaip sudominti visus šią temą, kokią įtaką tai turi ūkių valdyme ir vis kokią įtaką tai daro visam žemės ūkio sektoriui. Tai yra reikia atnaujinimo, reikia modernizacijos žemės ūkyje ir reikia kalbėti apie naujus inovacijos standartus. Dėkojame ponui pranešėjui ir e, šešėliniams pranešėjams už tai, kad jie sutarė dėl visos eilės kompromisų ir tai padės mums greičiau e, pabalsuoti ir negaliu nieko tikito, tik taip suteikti žodį ponui pranešėjui. Yes, very shortly. Thank you very much, Chair. Labai trumpai, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visoms e, frakcijoms e, už, ir taip pat šešėdiniams pranešėjams už vaistingą bendradarbiavimą. Mes sugebėjome suderinti visą eilę įtraukti e, pakeitimų pasiūlymų, įtraukti juos į kompromisą ir parengti labai aišku kompromisinį tekstą. Tai tikrai labai svarbi tema ir pranešimas kalba apie inovacijas ir galimybės, kaip sustiprinti žemės ūkių konkurencingumą ir taip pat kaip pagerinti poveikį aplinkai ir pataupinti su gyvūnų gerovės susijusius klausimus. Taigi dėkuoju visiems už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad dauguma šiam pranešimui pritars. Ačiū. Tak też sądzimy. Na taip, o dabar pereiname prie balsavimo dėl 102 pakeitimo, balsuojam keldami rankas, kas už 102 pakeitimas, kas prieš, atmesta, toliau 98 pakeitimas, kas už 98 pakeitimą, nuostatų pakeitimas 101. 101 pakeitimas. Kas yra už 101 pakeitimą? Ačiū, pritarta. Toliau 98 pakeitimas. Kas už? Ačiū, pritarta. Toliau kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Dėkoju. Balsavimą baigiame. pritarta. Toliau B kompromisas. Pradedam balsavimą dėl B kompromiso. Balsavimą baigiame. Pritarta. Periname prie 118 pakeitimo pakeitimo pasiūlymą, kas yra už 118, pakeliam rankas. Ačiū, kas prieš atmesta. Kas yra už 120 pakeitimą, pakelkime rankas, ačiū. Kas prieš? Reikia pasitikrinti elektroniniu būdu, pradedame balsavimą dėl 120 pakeitimo. Balsavimą baigiame. 17 už, 18 prieš. E, pakartosime e, balsavimą, nes ponia Maginės nesuspėjo balsuoti, taigi kartojame balsavimą dėl 120 pakeitimo. Kartojame balsavimą. Atmesta. Taip, jeigu ponia būtų už, irgi būtų atmesta. Nedarėme išimčių, bet vis dėlto mm, reikėtų toliau. 122 pakeitimas, kas už 122. Ačiū, pritarta. Toliau C kompromisas, pradedam balsavimą dėl C kompromiso. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Pereiname prie 124, 124 pakeitimas. Kas už 124 pakeitimą? Kas už? Kas prieš? Atmesta. Kompromisas R. Balsavimą pradedame dėl kompromiso R. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas kompromisui pritarta. Toliau NV11 pakeitimas. Kas už 11? Dėkuoju, pritarta. Kas už 132 ir 133 pakeitimą? Kas už? Ponas, ponė Dės, 120, 130 ar 133. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Atmesta. 136, kas už, kas prieš, atmesta. 137 pakeitimas, kas už, 137. 137, kas už, kas prieš, atmesta. 139, kas už, ačiū, pritarta. 140 110. Kas už? Kas už 140 pakeitimą? Kas už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. 142 pakeitimas. Kas už 142? Ačiū, pritarta. 141. Kas už? Ačiū, pritarta. 144, kas už, kas prieš, atmesta. 145, kas už, ačiū, pritarta. 146, kas už, kas prieš, atmesta. 147. Dvi dalis. Pirma dalis, kas už pirmąją dalį. Ačiū, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. 148. Kas už, ačiū, pritarta. 151, kas už, kas prieš, atmesta. 152, kas už, kas prieš, atmesta. 153, kas už, pritarta. Kompromisas D. Balsavimą pradedame. Pradedam balsavimą dėl D kompromiso. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Toliau 164 pakeitimas. Taigi, kas už? Dėkoju, pritarta. 24 Envi pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Šimtas šešdešimt šeštas pakeitimas, kas už? Ačiū, pritarta. Šimtas šešdešimt septintas, identiška. Šimtas šešdešimt aštuntas, pakeitimas 170. Kas už? Pono Dermano pakeitimas, ačiū pritarta. 172, 172, kas prieš. Tikriname elektroninį būdų, pradedame, man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Vasame pradedam, patikrinam. Vasame baigiam. atmesta. 174, kas už, ačiū, pritarta. 175, kas už, ačiū, pritarta. 179, kas už, prieš, atmesta. 180 pakeitimas, kas už, pritarta. 182, kas už, pritarta. 183, kas už, pritarta. Kompromisas E, balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Toliau pritarta kompromisas F. Balsavimą pradedame. Balsavimas pradedamas dėl kompromiso F. Balsavimą pradedame. Kompromisas F. Balsavimą pradedame. Kompromisas F. Gerai. Balsavimą baigiame. Kompromisui pritarta. Envi pakeitimas numeris 5. Kas už? Ačiū, pritarta. 188 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 189. Kas už? Pirmininkas atsiprašo. Kas už 195? Kas už 195? Kas prieš? Atmesta. 189 pakeitimas. Kas už? Jonai, tavo pakeitimas balsuok. Kas prieš? Dėkoju, atmesta. 190 pakeitimas, kas už? Prieš? Atmesta. 192. Kas už? Pritarta. 193. Kas už? Pritarta. 191. Kas už? Pritarta. 194. Už? Pritarta. 196. Už? Pritarta. 197. Už? Prieš? Atmesta. 198 už, prieš, atmesta. 200, 200 pakeitimas už, prieš, atmesta. 199, kas už, prieš, atmesta. 202, dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, pritarta. Antroji dalis, A, kas už? Pritarta. 203 pakeitimas, kas už? Pritarta. 201, kas už? Pritarta. 204, kas už? Prieš? Atmesta. 205, kas už? Pritarta. 206, kas už? Prieš? Atmesta. 207, kas už, prieš, atmesta. 208, kas už, pritarta. 209, kas už, pritarta. 210, atsijime. Pirmininkas atsiprašo, 210. 210 pakeitimas, kas už, pritarta. 212 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 213, kas už, prieš, patikrinkime elektroniniu būdu, 213, 213 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Bastavimą baigiame. Pritarta. Kompromisas G. Pradedame balsavimą dėl G kompromiso. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. pritarta. E, H kompromisas, kompromisas H. Balsavimą pradedame dėl kompromiso H. Balsavimą baigiame. Kompromisui pritarta. 221 pakeitimas. Kas už 221 pakeitimą? Kas prieš? Atmesta. 226. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 227 už. Prie, pritarta. 228 kas už. Pritarta. 229 už. Pritarta. 230 už. Prieš atmesta. 231, kas už, pritarta. Periname prie pirmojo kompromiso, balsavime pradedame dėl pirmojo kompromiso. Balsavime baigiame. Pritarta, patvirtintas, dabar e, J kompromisas. Pradedame balsavimą dėl J kompromiso. Balsavimą baigiame. Pritarta. Dabar 259 pakeitimas. Kas už 259 pakeitimą? Dėkuoju, pritarta. 258 ir 261 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 262 ir 260 pakeitimai. Kas už? Prieš? Atmesta. 263 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. 264 už? prieš, atmesta. 265, kas už, pri, pritarta. 267, už, prieš, atmesta. 268, kas už, prieš, atmesta reikia pasitikrinti, gerai pasitikrinkime, pasitikrinkime dėl 268 pakeitimo balsavimą. Pradedame balsuoti dėl 268 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Atmestas. 273 e, pakeitimas, kas už? Prieš? reikėtų patikrinti. Balstojame dėl 273 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Atmesta. Atsiprašau, kad nepastebėjau. 270 pakeitimas, kas už, kas už, dėkoju, pritarta. 271, kas už, pritarta. 272, kas už, prieš. Patikrinkime basavimą pradedam 272, 272. Basavimą baigiame. pritarta. 274, kas už 274 pakeitimą, kas prieš, atmesta. 275, dviem dalimis, pirmoji dalis, kas už, pritarta. Antroji dalis, kas už, pritarta. 277, Pono Dekastro pasiūlymas, kas už, pritarta. 280, kas už, kas prieš, atmesta. 278, kas už, prieš, atmesta. 279 pakeitimas, kas už, pritarta. Kompromisas K. Balsavimą pradedame. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Pritarta. NV 10 pakeitimo pasiūlymas. Kas už NV pasiūlymą 10? Kas už pritarta? 288 ir 289. Kas už Kas prieš? Patikrinkime elektroninį būdų. 289 balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. Du aštuoni septyni, kas už, pri, pritarta. 294, kas už, prieš, atmesta. 293, kas už, prieš, atmesta. 290, ponia Šair pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, pritarta, antroji dalis, kas už, pritarta. 291, kas už, prieš, atmesta. 292, kas už, pritarta. 13 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, pritarta. Antroji dalis, kas prieš, prieš, atmesta. Toliau balsuojame dėl L kompromiso. Balsavimą pradedame dėl kompromiso L. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Trišimtai ketvirtas pakeitimas. Kas už? Trišimtai ketvirtas. Ačiū, pritarta. Trišimtai septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 309 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. 306. Kas už? Pritarta. 300 305, kas už? Pritarta. 308 pakeitimas, kas už? Prieš. Atmesta. 311 pasiūlymas, kas už? Prieš. Atmesta. 312, kas už? Pritarta. Toliau ant antroji pakeitimų grupė, pirmasis pakeitimas, kas už, pritarta, antras ir trečias, antras ir trečias, kas už, pritarta, ketvirtasis pasiūlymas, kas už, pritarta, penktas už, pritarta, šeštas už, pritarta. M kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedam. Balsavimą baigiame. Pritarta. Toliau 13 pakeitimas. 13 pakeitimas ir 14 pakeitimas. Identiški kas už, prieš, atmesta. Atmesta. 14 ir 16 identiški, kas už, pritarta. 19 pasiūlymas, kas už, patikriname dėl 18 ir 16 pakeitimų pasiūlymų. 18 ir 16 balsavimą pradedame, tikriname elektroniniu būdu, pradedam. Balsavimą baigiame. pritarta. 19 pasiūlymas, kas už, prieš, atmesta. 20 už, pritarta. 21 kas už, pritarta. 23 už, prieš, atmesta. 24 už, prieš,

atmesta. 33 ir 31 identiški, kas už, prieš, atmesta. 34 pakeitimas, kas už, pritarta. 35 už, pritarta. 36 ir 37 yra identiški, kas už, prieš, atmesta patikriname 36 ir 37 balsavimą pradedame. Ir dėl 36 ir 37 dėkoju, balsavimą baigiame. Atmesta. Kaip ir buvo pasakyta, 38 kas už, prieš, atmesta. 39 kas už, prieš Pritarta. N kompromisas balsavimą pradedame dėl N kompromiso. Pradedame. Balsavimą baigiame. Toliau pereiname prie O kompromiso. Balsavimas dėl kompromiso O. Pradedame. Balsavimą baigiame. Toliau pritarta 64 pakeitimas. Kas už? Pritarta. 66. Kas už? Prieš. Atmesta. 67. Kas už? Pritarta. 69. Už. Pritarta. 70. Pakeitimas. Kas už? Prieš atmesta. 71. Kas už? Prieš. Atmesta. Kompromisas P. Balsuojame dėl kompromiso P. Balsavimą baigiame. Pritarta. 72 pasiūlymas, pakeitimas, pirmininkas atsiprašo, 80 pakeitimas. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikriname elektroniniu būdu dėl 80, balsavimą pradedame. Balsavimą pradedam, 80 pakeitimas. Balsavimą baigiame. Atmesta 81, kas už, kas prieš, atmesta. Q kompromisas, pradedame balsuoti dėl Q kompromiso, pradedame. Balsavimą baigiame. Pritarta. 90 pakeitimas. Kas už 90 pakeitimą? Dėkoju, pritarta. 89 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 88, 92 ir 93 yra identiški. Bastuojame dėl jų bendrai. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 94. nėra reikalo, bet prašome, patikrinime dėl trijų pakeitimų 88, 92, 93. Balsavimą pradedam. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Atmesta. 94. Kas už 94. Kas prieš? Atmesta. 97 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Dabar balsuosime dėl viso projekto, rezoliucijos projekto. Kartu su pakeitimais balsuojame elektroniniu būdu, balsavimą pradedame, balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Dėkoju. Taigi balsavimą baigiame. Ar ponas pranešėjas, aišku, jį sveikiname, pono pranešėjas sveikiname ir dėkojame visus, kurie dirbo ties šiuo dokumentu. Ar ponas pranešėjas, gerbimas ponė pranešėjau, ponė Janai, ar jūs norėtumėte žodžiu Aš, aišku, jūs sveikinu, bet ar norėtumėte pasisakyti? For... Ne, labai džiaugiuosi, kad buvo pritarta šitam projektui ir tai rodo, kokia svarbi yra ši tema. Dėkuoju labai. Ważne to jest na pewno, ale trudne też. Aišku, bet tai yra ir labai sunkia tema. Dabar pereiname prie šeštojo darbo turkės punkto, keitimasis nuomonėmis dėl e, agrikomisijos komandiruotės į Niderlandus, kuri buvo 2016 m. kovo 29-31 dienomis. Kaip žinote, iš karto po Velykų mūsų e, komiteto atstovai vyko į mm, Niderlandus ir man taip pat buvo labai malonu ten dalyvauti. Programa buvo įvykdyta ir buvo skirta inovacijų e, technologijų inovacijų klausimams, taip pat buvo kalbama apie gyvūnų mm, gerovę, taip pat apie, kalbama apie konkurencingumą. Pamatėme, kaip kokia yra naujoji inovacinė veikla, kokie vyksta tyrimai. Ir mm, kalbant apie pakartotiną nu, naudojimą, tai yra tą cirkuliacinį naudojimą, žaliavų panaudojimą. Kaip žinote, Hoitoma e, pasiūlė šitą komandiruotę, šitą klausimą. Ir todėl mes paprašysime jo pasisakyti ir sekretorijatas pateiks, e, parengs jums protokolą ir pa, pa, išplatinsim e, jums. Aišku, labai sunku sunki tema ir reikia laiko. Ir pradėdamas diskusiją norėčiau kreiptis į poną Hoitomą ir suteikti jam žodį. Čia, čia. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju kolegos už tai, kad dalyvavote misijoje į Niderlandus. Aš žinau, kad kai kam tikrai buvo labai sunku atvykti, nes buvo iš karto po Velykų, bet tiems, kurie dalyvavo, labai dėkoju, koks buvo misijos tikslas tai parodyti praktikoje, ką mes kalbėjome apie pranešimą dėl inovacijų. Taigi kiekvienam sektoriui, žemės ūkio sektoriui ir intensyvus ūkiai, pieno gamintojai ir grūdų augintojai e, dalyvavo projekte ir mes tankėmės ūkiuose, kuri, kurie gyvendino naujas idėjas ir taiko naujas te technologijas, stiprinti konkurencingumą arba gerinti gyvenimų, gyvulių, gyvūnų gerovę. Ką pirmiausia darėme, tai vykome į bendrovę, kuri įgyventina valdymo, naujais valdymo principus. Tai yra um, grūdų ūkis ir jie um, naudoja mikroorganizmus ir, ir vabždžius, siekdami sumažinti e, gyvent pesticidus, tai yra e, augalų apsauga, nes stengiamės naudoti, nenaudoti dirbtinių trašų ir naudoti kuo daugiau mėšto, kad ir organizmai galėtų pertirpti gyvūnų mėštą į grinus mineralinės medžiagas, kurias augalai gali geriau įsisavinti. Manau, kad tai buvo puikus pavyzdys, kaip galima pasinaudoti gamtos jėgomis, būti partneriai su gamta ir tai tampa nauja inovacija. Kita diena vykome į kai kurios ūkius, kurie taigi, kurie naudoja tikstasis technologijas, pavyzdžiui, naudoja robotus mm, melžimo procese ir, pavyzdžiui, laukuose naudoja dronus, GPS e, laukuose, kurie gali dirbti ir nurodyti vietą vieno, tikslumo, vieno centimetro tikslumu, nes e, tikrinama, kiek naudojama vandens, kiek naudojama trašų ir kokios augalų apsaugos medžiagos naudojamos, nes ūkininkas žino tiksliai, ko reikia konkrečiam augalui arba e, gyvūnui kad nepras, neprasidėtų lygos ir panašiai. Toliau įdomi, įdomus dalykas, mes vykome į du ūkius, kurie specializuojasi e, naujoje būsto sistemoje, gerindami gyvūnų gerovę ir gyvūnų gerovę, na, kokios bus pasiekmes, jeigu yra sumažinamas auto, antibiotikų vartojimas, taigi mes tankėmės ūkiuose, kur auginamas vištas ir, ir galvijų ūkį. Ir mes taip pat lankėmės ir stebėjome, kokie yra, kokios yra miškos saugyklos ir taip pat e, pagal direktyvą nebegalim daugiau e, kaip 170 kg azoto vienam hektarui ir stengiamės nevartoti mineralinių trašų, nes kai kurie, pavyzdžiui, kai kurie ūkininkai stengiasi atskratyti mėštą ir pirkti mineralinės trašas, bet stengiamasi kaip, būtent kaip tik gyvūnų mėštą panaudoti kaip natūralią trašą. Ir parengtas naujas teisės aktas dėl trašų, tai yra reglamentas dėl trašų ir manau, kad mes tikrai turime pasisakyti, kad turėtume leisti, jog remiantis šitomis technologijomis būtų galima naudoti daugiau natūralaus gyvūnų mėšto, nes nenatūralius trašas turi didelę įtaką ir dirbožėmiui, ir Galiausiai mes e, susitikome su Žemės ūkio ministru ir taip pat su Žemės ūkio sektorius Niderlandės atstovais. Manau, kad buvo įdomu ir man pačiam e, e, vykti į tuos darbo pietus į labai vaistingą vietovę Mestin. Ir tikrai buvo labai įdomu neformaliai pasikalbėti su sektorius atstovais ir taip pat pabendrauti su Žemės ūkio ministru. Jeigu turėtumėte klausimų, galite nu, užduoti, bet aš esu visą laiką pasirengęs atsakyti į klausimus apie šitą misiją į Niderlandus. Labai ačiū. Bardzo dziękuję. Jako... Labai ačiū. Toliau e, žodis ponišvaja. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, eh, Het was een uh, prachtig werkbezoek aan Nederland. Uh, ik mocht... Mo Dėkuoju, pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, misija buvo puikia Niderlanduose. Tai, ką mes pamatėme, buvo labai įdomu. Tačiau jums, pirmininkė, norėčiau dabar užduoti klausimą. Kaip žinia, tai buvo komiteto darbo vizitas Niderlanduose, daug buvo kalbama apie inovacijas konkrečiai e, rinkose. Tačiau Niderlanduose šiuo metu daugiausiai kalbama bent jau, na, apie tai jau šiek tiek kalbėjome ir vakar su atsakingomis tarnybomis, tai yra kalbama apie žemės ūkio krizę, kainų ir kaštų santykio problematiką. Taigi Šios problemos yra labai aktyviai aptarinėjamos Niderlanduose. Niderlanduose praktiškai situacija verda. Na, o kas dėl pieno sektoriaus ir vaisių ir daržovių Niderlanduose, tai čia pamatėme, kad reikalingas sprendimas šiems dviem sektoriams Europos lygių. Kolega Haitama situaciją pristatė liktai viskas būtų buvę ten labai gerai reglamentuojama ir veiktų. Tačiau aš pati tiesą sakant nelabai žinau, kaipgi tai vyksta konkrečiai būtent čia Europos parlamente. E, Na, nu, bet kita vertus, apsilankimas vizitas buvo puikus. Sunkus klausimas dabar, ponia Agiljera. Gracias, presidente. Eh, yo quería. Ačiū. Aš norėjau sudalyvauti ir padėkoti už tai, kad galėjau dalyvauti misijoje. Man labai pasirodė įdomi mūsų aplankyta įmonė. Aš asmeniškai labai daug išmokau apie žemės ūkį, sužinojau apie žemės ūkį. Niderlandų žemės ūkis visuomet buvo moderni ir konkurencinga. Programa labai gerai orientuota. Norėčiau ypatingai padėkoti organizatoriui už tai, kad tikrai labai buvo gerai organizuota, taip pat kolegai iš Olandijos, kuris mus lydėjo. Misija buvo vienas malonumas ir tiek tikslas, tiek e, pranešimo projektas labai įdomus. Labai viskas buvo gerai organizuota, labai įdomu. Ir e, tikslai teisingi išsikelti komitete, taigi labai ačiū. Niekas daugiau žodžio neprašo. Taigi, ko gero, man laikas būtų norėtų pasisakyti, nes aš irgi dalyvavau. Na, problema buvo, programa buvo labai intensyvi ir dominavo inovacijų problemos, inovacijų klausimų ir to e, tikstaus žemės ūkio e, klausimai ir gerai, kad kai kalbam apie inovatyvumą, daug e, keliam klausimą apie, apie saugyklas, apie surinkimą ir e, labai svarbu kalbėti apie tai, kad Niderlanduose yra e, puikia integracija, tai yra siejama e, žemės ūkis su kitais sektoriais - perdirbimu, prekyba ir e, nėra aišku, kada baigėsi e, žemės ūkis ir prasideda perdirbimas arba e, prekyba ir žemės ūkis gauna naudą iš tų paskesnių įplaukų ir tai tikrai yra labai geras pavyzdys ir kitoms valstybėms ir taip pat e, plačiai įsijungia ir verslas, administracija. Prieimimas, aišku, vyko labai aukštų lygių, mes aplankėm daug, tikrai labai daug gražių ir įdomių vietovių. Ir Na, yra tiesiog sunku atpažinti, e, kur yra ūkininkas, nes jie tiesiog tapė verslininkais. Ir mes e, išgirdome e, daug informacijos iš Žemės ūkio ministro, nes jis dalyvauja ir jis tai vadovauja ir mes kalbėjome apie įvairius klausimus, apie pieno rinką, apie, apie ką, ką štai žinote, tai yra bendra rinka, žinote, kokia yra situacija pieno rinkoje. Na, kaip čia pasakius, pasijutom kaip, kaip studentai nuvykę universitete. Nu, tai dabar tikrai mm, yra, na, pasakyta, kad jūs dabar kaip studentai ir klausykitės, ką mokslas jums turi pasakyti. Tai buvo labai svarbu, kad mes galėjome mm, išgirsti daugiau apie mokslą, apie, apie inovacijas e, žemės ūkyje. Aišku, mes tai ką žinome, bet gerai, kad buvo priminta mums ir naujai ir, ir dar kartą. Uh, Dėkuoju taip pat ir um, poniai Aguljerai. Bet aišku, čia yra nauji iššūkiai, nes kitas apsilankimas yra Ispanijoje, o jūs jį organizuojate. Tai mes mielai apsilankysim ir svarbiausia, daugiausia dėmesio bus skirta, aišku, žemės ūkiui. Ir mm, Panas Dorfman taip pat dalyvavo mūsų misijoje ir prašo žodžio. Jūsų teikiu. Ganz kurz, ich darf mich den Dank anschließen an unsere Kollegen für die hervor. Dėkuoju, pirmininkė, aš taipogi galiu tik taip prisidėti ir, padė, ir padėkoti, prisidėti prie kitų kolegų ir padėkoti kolegai iš Niderlandų už organizavimą šio vizito. Mane štai kas nustebino. Uh, inovacijų vaidmuo, nes dabar pamatėme, kad labai dažnai teisės aktai paprasčiausiai stabdo mokslinius tyrimus ir naujų technologijų naudojimą. Mes lankėmės viename ūkija, kuris bando e, kurti ekologiškus e, produktus naudodamas fosfato dūmų atliekas. Ir pamatėme, kad šiandien tokio tipo ūkiams, tokio tipo gamybai labai sudėtinga egzistuoti dėl teisinės bazės. Todėl, kad pavyzdžiui, tam tikra bakterija patenka į aplinką Ir jeigu jau ta bakterija yra pramoniniu būdu naudojama, tai yra ji e, laikoma kaip cheminė medžiaga ir ūkis paprasčiausiai ilgus metus e, turi laukti, kol gaus leidimą naudojimu arba panaudojimu pakartotiniam. E, taigi tas dūmų panaudojimas yra labai sudėtingas teisiškai. Štai pavyzdžiui, e, fosfato e, šachtos praktiškai yra Maroke, fosfato labai daug galima iš mėšlo. Ir, na, o dabartiniai teisės aktai visai nedaro skirtumo tarp to, neišskiria to. Priimame jūsų pasiūlymą ir uh, ko gero universiteto atstovai e, pasisakė ir mes tikrai daug išgirdom, dėkojame universitetui. Tai ko gero tiek, e, na, tai labai nusisekęs apsilankimas, nors laikotarpis yra ir sunkus, ir Kitose valstybėse narėse yra taip pat panašių e, problemų ir mes iš ūkininkų išgirdome kitų dalykų, nes žemės ūkio sitėje situacija yra labai tempta ir reikėtų dar daugiau laiko, reikėtų e, laiko ir daugiau susitikimų. Ir apie šitą įtemptą situaciją liūdė ir tai, kad m, mm, įvairių komitetų atstovai pradeda domėtis ir pradeda klausti, kokia yra padėti žemės ūkija. Tai reiškia, kad e, ūkininkai jau kreipiasi į kitus e, parlamento narius, ne vien tik tai mus. Ir e, svarbu, kad būtų bendros pastangos, kad mes turim tikrai žinoti viską, gauti visą informaciją ir užtikrinti, kad į tos lūkesčius, kurie yra labai svarbus, bus atsižvelgta ir mes čia negalime, sąjunga negali nuvilti ūkininkų. O tokia padėtis yra nulemta pas, padėties pasaulyje, nes yra, pavyzdžiui, yra pasiūla yra mm, Brazilija, Naujoji Zelandija, Australija ir įstraukė į rinką ir tiesiog pakeitė buvusią pusiausvyrą pasaulyje. Bet e, dabar iš karto perinu prie septintojo darbo atvarkės punkto. Dėkuoju, aišku, visiems už diskusiją ir, a, dar pamiršau, noriu pasakyti, kad, kad jau pranešimas e, yra e, Yra ataskaita apie šitą kelionę, man pagalvoju, kad nėra, bet sekretariatas jį labai greitai perraž, parengė. Taigi periname prie septintojo punkto ir dar ponas Haitoma prašo žodžio. Prašau. Uh, Pirmininkė, aš manau, kad mes pamiršome padėkoti sekretariatui, asistentams, kurie suorganizavo visą šią kelionę. Nes čia buvo labai daug darbo įdėta tam, kad misiją taip gerai paveikti. Taigi dėkoju sekretariatui ir asistentams dėkoju. Bardzo dziękuję. E, Labai ačiū ir jūs pataisėte mane. Na, sekretariatas asistentai man tikriausiai atleis, nes kartais atsitinka, kad kai ką praleidžiu. Atsiprašau. Dėkoju dar kartą. O dabar e, ponas Jar jau nervinas ir, ir nekantrauja ir norėčiau pristatyti jo klausimą. Tai yra labai e, svarbus klausimas. Tai yra kaip pasirinkti ir kaip e, ką galim pasakyti apie parlamento indėlį prieš komisiją pateikiant pasiūlymą. Tai yra pasirinkimas po rinkiminiai 14-20 metų FP peržiūrai. Taigi, ponė parlamento narė, žodis jums, prašom. Äh, Dėkuoju, pirmininkė. Šis klausimas, kaip kad jūs jau ir sakėte, yra nepaprastai svarbus. 2014-2020 metai čia apimami, tai yra finansinės priemonės. Kaip žinia, tam, kad e, politikos kryptis rengtume, reikalingi yra fondai, lėšos. Taigi, šią prasme, mūsų šita nuomonė yra labai svarbi. Šiandieninė situacija yra tokia, kad daugybė iššūkių, su daugybė iššūkių susidurėme, ypatingai Europos Sąjungoje. Ir būtent todėl mes negalime praktiškai išvengti diskusijų apie biudžetą. Pirmiausia, darbo grafikas, kalendorius, koksgi jis būtų. E, pirmiausia, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais buvome susitikę labai anksti ir bandėme dėl kalendoriaus susitarti. Na, ko gero klausite, kodėl, bet dar prie to sugrįžite. Sugrįšiu. Na, bet kad ir kaip ten bebūtų, sustarimas dėl darbo tvarkos, grafikos, grafiko labai svarbus, nes dabar pagal jį galėtume kreiptis į kolegas iš biudžeto, biudžeto komiteto. Taip pat labai dėkoju šešėliniams pranešėjams, labai gerai, kad pavyko mums suderinti savo smūgius, taip sakant, kad dabar pavyko mums visiems sutarti ir vieningai pozicijos prieiti. Taigi kovo 21 dieną sustikimas su šešėliniais pranešiais buvo puikus. Balandžio 29 diena yra galutinė data pakeitimams nustatyta. Gegužės 12 diena susitikimas su šešėliniais pranešiais numatytas ir po to jau balsavimas vyks. Jeigu viskas vyks sklandžiai, tai tada dar iki vasaros turėtume balsuoti dėl šio dokumento. Greičiausiai Liepos 16 dieną. Mūsų šešėlinių pranešėjų pirmasis susitikimas e, buvo sėkmingas, pavyko aptarti dabartinę situaciją, dėl bendrųjų gairių susitarti. Ir mes, ko gero, visi turime vieną dalyką bendrą. Tai yra, kad mes norime tikslios nuomonės, kągi aš turiu galvoje čia apie tikslumą kalbėdamas. E, nes labai dažnai rengiant nuomonę kalbam apie ap, viską labai plačiai. E, o aš manau, kad čia reikia daugiau tikslumo, konkretumo, todėl kad kalba sukasi apie biudžetą. Taigi reikia šią nuomonę gana trumpą parengti, nedaugiau kaip penkių puslapių. Na ir kolegoms iš biudžeto komiteto galėtume parodyti, kad esame labai pragmatiški, nesame kažkokie tai rašytojai. tikslas e, būtų stabilizuoti biudžetą. Kodėl? Todėl, kad šiandien žemės ūkio srityje susidurėme su absoliučiai naujais iššūkiais. Na, galbūt ne visiškai nauji iššūkiai tai yra, bet tai yra ilgalaikiai iššūkiai, ilgalaikės problemos. Kai kurie sektoriai netgi apskritai e, kritinėje situacijoje yra atsidūrę. Mes pageidavome daugiau stabilumo žemės ūkio sektorija. Žemės ūkio politika turi būti orientuota į ilgalaikę perspektyvą. Na ir būtent dėl to mums reikalingas stabilus biudžetas, reikalingas stabilumas. Būtent dėl šios priežasties. Manoma, kad jeigu visuomenė arba Europos parlamentas turi uh, kažkokiu tai lūkesčiu e, konkrečių rezultatų, tai reikalingas e, konkretus biudžetas taipogi. Taigi pagrindinė žinia šio pranešimo būtų štai kokia. E, numatykite mums pakankamai biudžeto stabilumo žemės ūkio srityje. Nekeiskite nuomonės, ne, nepertinėkite visko atvirkščiai, kas kartą mums reikia daugiau stabilumo, nusistovėjimo. Jau esu surengęs vieną susitikimą su kolegomis pranešėjais iš biudžeto komiteto. Kokiegi buvo, būtų rezultatai to susitikimo. Aš bandžiau jam e, paaiškinti, kokios nuotaikos vyrauja čia. E, koks svarbus yra šis pranešimas, kaip svarbu sustarti dėl stabilumo, kaip svarbu išlaikyti tą daugiamatę finansinę programą, jos e, gairias ir kaip svarbu yra išlaikyti tą patį nesumažintą biudžetą. Taipogi jam e, sakiau, kad kitose sektoriuose taipogi reikia pakankamai finansavimo tam, kad ES galėtų savo finansinius e, ir teisinius įsipareigojimus įgyvendinti. antrajame skyriuje biudžeto skaičiai turėtų nesikeisti. Mums tai yra būtina, taip galėtume užtikrinti stabilumą. Ir mes jokių būdų nenorime sumažinimo biudžeto be jokios abejonės. Dabar kas dėl uh, viršutinių ribų? Čia turime daug mažiau laisvės žemės ūkio srityje negu kad anksčiau žemės ūkio politikos srityje. Noriu tik tai priminti kolegoms uh, ir tą žinią reikėtų skleisti ir kitiems komitetams. Situacija labai skiriasi nuo tos, uh, kokia ji buvo prieš 10 ar 15 metų. Uh, Štai prieš, pavyzdžiui, 10 ar 15 metų komisarai vis sakydavo, kad galima porą milijonų ar tai čia, ar tai čia surasti, tam, kad e, e, atremtume nenumatytus įvykius. Tačiau laikai pasikeitė. Šiandien, kokiagi būtų situacija, mums yra paskirtas biudžetas, tačiau praktiškai nebeturime rezervo. Ir nebegalime susidoroti su nenumatytais iššūkiais. Ir būtent tą žinę reikėtų skleisti. Taigi, jeigu yra naujų iššūkių, naujų rizikų, pavojų, jeigu kainos nestabilios kinta, gali daugybė e, nenumatytų įvykių e, iš, išbalansuoti biudžetą. Štai pavyzdžiui, gali nutikti taip, kad dėl kažkokios konkrečios rizikos pavojaus, dėl gyvūnų sveikatos aspektų, tas biudžetas bus išsemtas labai greitai. Taigi, tokiu atveju paprasčiausiai skubos priemonių nepavyktų padengti, nes biudžeto tam nebūtų. Taigi visa tai yra atspindėta pranešime, 19 punktų jame yra gana trumpas dokumentas, su kolegomis šešėliniais pranešėjais konsolidavome tekstą. Ir štai dabar manęs buvo paprašyta e, jūsų, jums perduoti žinę. Iki balandžio 29 dienos yra galutinis pateikimų terminas. E, jeigu turite naujų minčių, pasiūlymų, idėjų, tikrai juos siūlykite. Ir mes dirbame ir dirbsime tikrai labai intensyviai tam, kad e, būtų laikomasi nusistatyto darbo grafiko. Kad ir kaip ten bebūtų, man atrodo, kad teksto pasirinkta kryptis yra tikrai gera ir tikiuosi, kad pavyks konsensusą pasiekti dėl dokumento. Ačiū. Dėkoju ir norėčiau pasidalinti šiek tiek patirtimi. Prieš tris savaitės buvo klausimai šiame, dėl šio klausimo biudžeto komitete. Na, manau, vertėtų uh, prie to grįžti, nes bus kalbama apie šitą e, temą ir kalbant apie, apie, apie tą klausimą, nes e, reikėtų, kad ir mūsų, reikėjo, kad ir mūsų komiteto atstovas ten dalyvautų ir taigi buvo gerai, aš tikrai sužinojau, kad vienas iš prelegentų, vienas iš ekspertų pavadino bendrą žemės ūkio politiką medžiamą karvę tai, kol šita medžiama karvė funkcionuos Europos Sąjungoje, kol jį veiks, tai vartos sunaudos tiek daug biudžeto. E, aišku, kaip jūs e, įsivaizduojate, aš jau, aš irgi pasisakiau ir mano reakcija buvo labai e, tvirta, bet labai rami. Bet nusivyliau tai labai ne vien dėl to, kad taip pavadinta žemės ūkio politika, kad yra toks požiūris, bet kad tai pasakė ekspertas iš mano šalies. Na, stebitės, dėl ko aš tai pasakiau, na, bet, na, Manau, kad vėliau bus panaudoti kit, kiti instrumentai, kitos priemonės. Aš tai galvoju, pagalvoju apie jį. Na, bet e, tikrai, tikrai vyko ilga diskusija jau politinių lygmenių, bet e, taip, kad mes turim e, žinoti, kas, stebėti, kas vyksta kitose komitetuose ir stebėti, kas vyksta kitose frakcijose. Ir kad mes praneštume, pasakytume savo uh, savo ūkininkams, kad jie keltų tos pačius klausimus visiems parlamento nariams, o ne vien tik tai mūsų Žemės ūkio komiteto nariams. Prašome, kolega. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bei dem Thema werde ich immer sehr hellhörig. Dėkuoju, pirmininkė. Jūs atkreipėte mano dėmesį į tokias problemas, kuris mūsųse taip pat ekspert, ekspertų nuomonės nesusilaukia vienareikšmiškos. Tai yra gana paprasti argumentai ir visą laiką tą kartoju, kad galų gale būtų išgirsta. Jeigu Europoje visos viešosios išlaidos būtų tvarkomos taip, kaip e, Žemės ūkio komitete, tai situacija biudžete būtų visai kitokia. Tiek kalbant apie E, karinius reikalus, e, taip apie švietimą. Viskas eina per, Briusel, per Briuselį. Ne e, na, sakykime, gal kompetencijos nevienodai pasiskirščiusios, ne biudžeto čia kalti. Dabar jau 28 valstybės narės, o anksčiau tik tais plienu ir e, anglimi buvo domimasi. Šis sektorius, žemės ūkio sektorius, maitina pusę milijardo žmonių mūsų kontinente. Mums tikrai negėda skaičių. Dėl skaičių mes tikrai nedaug pinigų išleidžiame. Mūsų piliečiam žemės ūkio sektorius tiekia kokybiškus ir pigius produktus. Ir e, maisto kaina Europoje tikrai yra protinga ir tai yra tokia mintis, kurią visur išsakau. Ponas Miller. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą poną Ja, tikrai pranešimas puikus, aš norėčiau jį paremti. Man labai džiugiu, džiugu, kad išgirdau konkrečiai skaičių vieno procento. Ir kiekvienas ES pilietis išleidžia 32 centus, pirkdamas gerus produktus. Tai yra tikrai visai nedaug. Dabar yra reikalaujama, kad e, žemės ūkio sektoriuje pinigai nemažėtų. Vakar tai buvo e, aktualu, šiandien dar aktualiau tikrai mes neturime e, biudžete daugiau vietos e, veiksmų laisviai. Mane labai neramina 11 straipsnis. Reikėtų pabrėžti, kad e, mums reikalingos, mums būtinos yra žemės ūkio subsidijos. Tai yra tokia pagalba, kuria remiasi žemdirbiai E, turintys kovoti su krize. Dar vienas dalykas atkreipia mano dėmesį, tai yra 17 punktas. Turi būti atmestas naujas žemės ūkio nacionalizavimas, nors mums susidaro toks įspūdis, kad e, nebūtinai taip funkcionuoja bendras žemės ūkis, kaip norėtų, si vis tik tais jo atsisakyti nereikėtų. Kita vertus, devynioliktas klausimas taip pat nusipelno mūsų dėmesio, kadangi jame yra aiškiai pasakyta, jog pirmiausia reikia imti, po, imtis politinių priemonių, neišleisti iš akių politinių tikslų ir tik tada kalbėti apie biudžetą bei jo paskirstimą. Naujoji žemės ūkio politika, su kuria susipažinome maždaug prieš metus, mums dar neaiški, kokie fondai naudingi, kokie nelabai, kaip jie panaudojami. Fondus reikia diferencijuoti. E, šiandieną reikia susitelkti ties biudžeto klausimais, o šie pakeitimai biudžeto klausimų plačiau nenagrinėja. Tuo tarpu tos temos reikėtų laikytis ir nuo jos nenukrypti. Ir žinoma, reikėtų skleisti tinkamą žinę, kad jeigu mums reikia, norisi daugiau, reikės ir daugiau pinigų. Sombra do meu grupo non está aquí, mas eu quixera deixar a opinión do noso grupo. Dėkuoju, pirmininkė. Šešėlinis pranešėjas iš mano frakcijos šiuo metu nedalyvauja posėdėje, tačiau nepaisant to norėčiau pristatyti savo frakcijos nuomonę. Šis pranešimo projektas. Šiame projekte yra tam tikrų aspektų, kuriuos norėčiau pakomentuoti. Šiuo metu ES vyksta maisto krizė, na, o mes manome, kad gana švelniai yra surašytas tas pranešimas, kas dėl priežasčių krizės, nes praktiškai apie jas nekalbama, nekalbama apie rinkų vaidmenį, nesakoma visiškai yra, kad sakoma, kad e, pasiūlos, e, viešosios pasiūlos mechanizmų e, sunaikinimo rezultatas ir yra ta krizė. BŽUP reforma turi liberalizuoti sektorių ir sumažinti biudžetą, nuolat mes tai girdime. Na, o kas dėl pajamų žemdirbių, tai čia vėlgi matome iš e, nuolat iš tyrimų, kad dėl kainų sviravimo jų pajamos labai mažėja. Na dabar kas dėl sanglaudos, tai čia reikėtų pabrėžti, kad labai svarbus yra maži ir vidutinio ūkio ūkiai, tiksliau, lyginant su pramoninio dydžio ūkiais, kurių skaičius turėtų padidėti pagal naują reformą. Taigi, žemės ūkio situacija yra labai rimta, mes turime siekti toliau, turime daugiau biudžeto siekti tam, kad krize būtų išspręsta. Taip pat reikėtų pamiršti, kad dėl Rusijos embargo ne nepelnytai netinkamai buvo panaudotos lėšos. Be to e, buvo e, sumažintas e, finansavimas, biudžetas, o būtent tas biudžetas ir turėtų padengti pasiekmes. Toliau tarp 6 ir 18 punktų yra prieštaravimo, nes viename iš jų yra prašome padidinti lėšas skiriamas BŽUP pagal antrąjį ramstį. Ačiū. Dabar žodis ponui. Vezam. Dėkuoju, pirmininkė. Labai gaila, kad tekstas nėra pakankamai ambicingas tam tikrais klausimais. Pavyzdžiui, kas dėl 20 procentų sumažinimo nuo 2000 metų. Be to, be susietosios pagalbos praktiškai sunkiai egzistuojanti tys, e, e, aspektai gali būti atsidurti dar sunkesnėje situacijoje. E, štai pavyzdžiui, JAV yra e, nustatinėjamos kainos ir kiekiai. E, toliau, pavyzdžiui, pagal TTIP susitarimą primetami yra amerikiečių standartai. Na, o kas dėl renacionalizavimo pagalbos paramos? Tai čia dėl komisijos veiksmų gali atsirasti labai didžiulis e, konkurencijos iškraipimas. Dėkoju. Panas Ropė. Pirmininkė, padėkoti kolegai Jarui už parinktą dokumentą. Manau, kad jisai atspindi tą situaciją, kuri dauguma šiandieną yra. Bet norėčiau ir keletą minčių ir keletą argumentų dėl to, kodėl e, žemės ūkiui turėtų didėti lėšos, o ne mažėti. Tai visų pirma, e, ką ponas Dėcas sakė, kad žemės ūkis maitina 500 milijonų gyventojų, bet prie to žemės ūkis labai prisideda prie energetinės nepriklausomybės. Tai biokūras, biodujos, tai yra iškastinio kūro mažinimas, žiedinės ekonomikos reikalai, tai e, manau, kad labai rimtas argumentas, kad žemės ūkis ne vien tik tai maistas ir, ir, ir, ir tuo pasibaigė. Antras dalykas, manau, nelabai teisinga yra lyginti, kokį procentą ES pinigų gauna žemės ūkis. Reiktų lyginti, kaip gyvena šiandieną žemės ūkio žmonės, ūkininkai, kiti kaimo sektoriaus žmonės su miestiečiais. Aš, pavyzdžiui, noriu pasakyti Lietuvos atveju E, nedarbas kaime yra du kartus didesnis negu mieste, o pajamos gyventojų kaime yra pusantro karto mažesnės negu mieste. Tai jeigu mes taip ir toliau žiūrėsime, formaliai, kad vaduodant ten 38 ar kiek procentų, ir tai yra, atrodo labai daug, Bet, tai, e, bet tie skaičiai nieko nepasako. Todėl manau, kad ketvirtą punktą reiktų kažkiek tai peržiūrėti mum ir kad mes pripažįstam, kad e, dėl akivaizdžiai didelės žemės ūkio e, reiškia sektoriaus dalies. Čia kažkaip tai reikia kitaip, kad mes ne tai, kad jinai yra liktai didelė, bet rezultatas tai yra prastas. Taip pat norėčiau paprašyti, kad e, šiek tiek aiškesnės ir griežtesnės mūsų nuomonės dėl krizės padarinių ir Rusijos embargo reikalų likvidavimo. Juk ne žemės ūkis sukėlė problemą. E, Rusijos, Ukrainos konflikte, e, reiškia Krymo konflikte. Tai kodėl žemės ūkis turi pasidengti tas visas išlaidas? Dabar, sakykime, kada buvo skirta paskutinė, e, reiškia, parama 500 milijonų, tai juk iš žemės ūkio pinigų. Kodėl ne iš bendrųjų ES asignavimų? Tai turim e, tą irgi pabrėžti, kad e, reiškia, reiškia, tokie dalykai turi būti iš bendrų pinigų, tada visi atsakingiau elgsimės. Na ir pabaigai užregistravau pasiūlymą ir e, tikrai norėčiau jūsų palaikymo šito klausimu, kad e, vis dėlto noriu pažymėti, kad tiesioginės išmokos naujųjų valstybių narių ūkininkams yra žymiai mažesnės kas savo ruoštų riboja ir valstybių narių galimybę skirti nacionalinę paramą e, atatinkamą ir tiesiogiai atsiliepia žemės ūkio konkurencingumui naujose valstybėse narėse bei sanglaudos tikslų įgyvendinimui. Ir todėl e, raginu skirti papildomą finansavimą šiam išmokų skirtumui išlyginti. Aš suprantu, kad per vienus metus to nepadarysi, bent jau reikia pradėti daryti kad e, iki 20 metų mes tuos savo įsipareigojimus E, vieno greičio, vienos Europos įvykdytumėm. Matau, kad pirmininkas jau nori, rodo, kad užbaigčiau, tai ačiū ir tikiuosi jūsų palaikymą. Bardzo dziękuję i tak pan mówił naj... Labai ačiū. Jūs kalbėjote daugiau negu ponas Janas. Dabar ponia Giliera, prašome. Ačiū aš kaip ir šešėlinis mano frakcijos pranešėjas, socialdemokratų frakcijos pranešėjas, norėčiau pastebėti, kad e, dokumentas užima teisingas pozicijas. Visų pirma dėl to, kad e, reikia dabar peržiūrėti e, daugiamečius finansavimo planus Taigi tai yra skirtingi klausimai. Aš manau, kad teisinga, teisingos linijos laikosi šešėlinis pranešėjas, jo e, bendras požiūris neturi būti pamirštas ir aš manau, kad vis tik tais bus atitinkamai pasielgta, kad e, biudžete pasijustų atitinkamas svoris. Reikėtų nepamiršti kai kurių klausimų, pavyzdžiui, kaip siekiami, siekiama BŽUP tikslų, tam reikalingas e, geras biudžetas, e, reikalinga laikytis 2000, e, reglamento, kuris galioja iki 2020 metų, o taip pat Ir nereikėtų pamiršti, e, kokios problemos kyla dėl Rusijos embargo, dėl krizės. Taigi, aišku, kad biudžeto reikės daugiau paskirti. Man atrodo, kad turime imtis aktyvios veiklos. Mūsų, mūsų biudžetas liečia, mes tuo biudžetu turime uh, E, mes, mes tą biudžetą, tuo biudžetu turime rūpintis, nes antraip iš e, kaimo zonų žmonės išvažiuoja, jie išvažiuos dar labiau. Juk pinigai skatina teritorinę sanglaudą. Pinigai leistų nenuskursti kaimo zonai ir kurti ten darbo vietas. Reikėtų kažkaip išaiškinti, kaip svarbu tos teritorijos, tos, tų teritorijų sanglauda, kaip ten reikalingi pinigai. Pinigų skiriamų BŽUP galbūt ir užtenka, tačiau jų nebus gana, kadangi problemų ten irgi labai daug. Dėkoju pranešėjai už, pranešį, už pranešimą. Pani poseł, dałby Bóg, żeby tak było. Na, daug dievė, kad taip ir būtų, gerbiam ponė. Tačiau kiti masto kitaip. Nes kai kurie nori peržiūrėti biudžetą. Prašome, ponė Petybė predsjedniče. Čestitam kolegi Jaru na odličnom, struktūriranom į sistematičnom. Dėkoju. Norėjau pasveikinti poną Jarą, parengus labai puikių struktūros ir neblogą e, pranešimą. Aš manau, kad e, taip iš tikrųjų lėšos žemės ūkiai turi būti išlaikytos, nes būtent žemės ūkis išlaiko e, praktiškai visus e, maistą gamina ir praktiškai ūkininkai prisideda prie vietų, darbo vietų kūrimo kitose sektoriuose. Tikrai daug yra kitų, kito tipo darbo vietų sukūriama. Dėl, tiksliau, žemės, žemės ūkio dėka. Būtent todėl mes turime griežtai reikalauti trūkstamų lėšų. Žemės ūkis labai, ko gero, net labiausiai buvo krizės paliestas. Būtent todėl mes turime numatyti kompensacijų, ypač tokiamis sudėtingomis sąlygomis. Todėl aš palaikau poną Jarą. Norėčiau pasiūlymą pateikti dėl pranešimo ūkininkai susiduria su skurdu, kai nutraukia savo veiklą. Jie praktiškai atsiduriant skurdo ribos ar net žemiau jos. Aš norėčiau kreiptis į Agri komitetą, kad e, valstybės narės būtų paskatintos numatyti minimalę pensiją. Tūkstančiai, šimtai tūkstančių pensininkų, ūkininkų te gauna tik tai 35 eurus kas, per mėnesį, kasgi gali iš tokios sumos pragyventi. Tai yra neteisinga, e, nesažininga, kad visuomenė praktiškai nevertina ūkininkų. Ir praktiškai ūkininkai miršta, iš, miršta badu. Taigi, manau, kad būtent tą situaciją pirmiausia turime keisti. Panas Kužniuk, dėkuoju. Kaip ir pranešėjas, aš norėjau padėkoti ponu Jarui už, mano nuomonė, kompleksiška nuomonė, kuri yra susijusi su žemės ūkio e, bendra žemės ūkio politika ir jai skirtomis lėšomis. Ir aš esu tuo pat metu ir biudžeto komiteto narys ir, kaip sakė ponas pirmininkas, e, kad taip, čia peržiūrėjimas arba revizija tų finansinių rėmų ir atsižvelginti žem, bent žemės ūkio politiką, tai yra toksai skanus kas, gardus kasnelis kad mėgin, būtų mėginama iš jo, jo pasinaudoti ir skirti kitiems tikslams. Taigi, toje nuomonėje yra tokias griežtas formuluotės, kad, tai yra, kad tos lėšos turi būti paliktos e, šitokio pačiu, tokio pačiu lygmenio arba netgi padidintos. Gerai, kad parodytos dvi tendencijos. Iš vienos pusės mažėjimas struk, biudžeto struktūroje, nuo 75 į 38 procentų šitas sumažėjimas, o iš kitos pusės, kad yra buvo daugiau uždavinių. E, ir kalbant, pavyzdžiui, ir apie klimato politiką. Ir antra e, tendencija yra tai, kad žemės ūkio biudžetas vis labiau įtemptas, trūksta lėšų, kai kalbam apie tą destabilizaciją, kainų destabilizaciją įvairiose rinkose. Aš norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad Žemės ūkio komitete ir parlamente yra didžiulis uždavinys, kad būtų tiesioginės išmokos sulygintos e, nu, valstybės narėse ir dėkoju, kad tokie klausimai atsirado e, nuomonėje. Dėkoju, dabar ponas Hauslin, prašome. Ja, <clears throat> Herr Vorsitzender, <clears throat> gestatten Sie mir einige allgemeine Anmerkungen, weil ich denke, Pirmininkė, Noriu keletą pastabų bendro pobūdžio pateikti. Paprastai naudojami argumentai nebeveikia. Nes dabar jeigu sakysime, kad e, ūkininkai gyvena blogai, skursta, alksta, tai niekam įspūdžio nepadarysime, nes daug kas taip šiandien gyvena. 35 e, milijardai BŽUP tikrai didelis sumas, tai galbūt tada tie pinigai nepasiekia tų, ko, ką turėtų pasiekti. E, turėtume nuspręsti, ar mūsų politikos tikslas yra dabar čia kažkokius algų priedus mokėti, ar premijas, o gal turėtume naudoti kitą e, iki šiol naudotą argumentą. Tai yra atlyginti už tas paslaugas, kurias teikia mūsų visuomeniai žemdirbiai, ūkininkai. Tačiau jeigu dabar kalbėsime nuolat apie krizės, tai mums bus tiesiog atsakyta, kad krizių yra ir kitose sektoriuose, ir pinigų reikia visur. Manau, kad turėtume nepraleisti iš akių svarbiausių argumentų. Norėčiau jūs visus taipogi įspėti ir pasakyti, kad reikia kovoti Na, aš nežinau, ar pavyktų mums dabar reikalauti to, kas buvo anksčiau, nes dabar jeigu reikalautume 300 eurų už hektarą kaip anksčiau, tai kas žino, ar kas mus palaikys, e, pažiūrėsi mus rimtai. Taigi, reikalingi yra geresni argumentai. Taip, reikia išlaikyti pasiektą progresą. Tačiau jeigu dabar sakysime, kad reikia turėti pinigų vėl todėl, kad anksčiau turėjome tuos pinigus, dabar mums reikia dėl to, kad tik tai anksčiau jos turėjome, tai vėlgi nesuveiks argumentai. Kolega jau taip sakė, jau kolega štai šalia manęs sėdintis sakė, kad yra problemų, pavyzdžiui, embargas buvo ir čia nieko nebuvo padaryta. Problemų buvo kitur, bet kažkaip tai buvo perskirstytos lėšos. Na, pabaigai negalime pamiršti vieno dalyko. BŽUP buvo padaryta viena didžiulė klaida. Praktiškai pamirštama yra rinkos realybė. vin, vinogin, ir, vynogin, vynogin, ir vyno sektoriai yra e, taikomas reglamentavimas. Ir štai matome, kad pieno sektorius griūva, mums reikalingi yra. E, reikalingas teisinis reglamentavimas, reikalinga įsikišimo. Matome, kokios, kokia pagalba yra siūloma pieno sektoriui, tačiau ta pagalba e, tikslo nepasiekia. Ir praktiškai yra tokių sektorių, kur, kurie tik tai nuolat skolinasi, be galo, taip sakant, skolinasi. Reikėtų galbūt pamatyti tai permastyti, negalima skolinti ir toliau e, ne, nepaskaičiuotai, nepamatuotai, kaip keura maišą. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau šiek tiek sureaguoti į e, darbo vizitą į Niderlandus. Keletas firmų investuoja į inovacijas. Tačiau, tiksliau, keletas e, ūkių, nemažai ūkių. Tačiau nedideli ūkiai negali to padaryti. 50 procentų ūkininkų apskritai negali pakelti finansinių krizės pasiekmių. Tai čia iš smulkių ūkininkų būtų. 60 procentų stambių ūkininkų toje situacijoje atsidūrė reikia pasižiūrėti, kokios būtų ateities tendencijos. Jeigu jau kalbame apie ūkininkavimą, tai reikėtų išsiaiškinti, ar pinigai būtų skiriami ūkininkams ar pramoniai. Aš visada įsivaizdavau, kad ir tam, ir tam turi būti skiriama lėšų. Na, galbūt galėtumėte man pasakyti, ar kas nors buvo padaryta ar Žemės ūkio komitetas dirbo su taryba taip, kaip buvo dirbta aplinkos rytyje. Manau, kad jeigu pasirinktume kitą strategiją, tai labai greitai rezultatų turėtume. Nuo antro pasaulinio karo, po jo tiksliau, dabar įsivyravo taika, bet taip pat ir maisto saugumas buvo užtikrinamas. Mums reikalingas šiek tiek platesnis požiūris, platesnis pripažinimas. Nepakanka, kad mūsų komitetas pripažįsta problemą, reikia ir kitų. Na, o dabar dėl klimato susitarimų. Čia turime pasižiūrėti, e, kokius sprendimus buvo šioje srityje priimta. Štai, pavyzdžiui, į ENDI e, komiteto sprendimus pasižiūrėkime, nes tie sprendimai taipogi turi pa, e, įtakos ir mūsų darbui taipogi. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Mano situacija gana delikati, nes turiu pateisinti kolegą Roisling, bet taip nebūna kasdien. Paprasta yra pasakyti, kad turime biudžetą, turime mechanizmus ir turime tuos mechanizmus ginti. Tačiau vis tik tais reikės, kad mes pradėtumėm pamažu kelti klausimą, ar tie mechanizmai, kuriuos turime, šiandieną dar gali kažką tai nuveikti bendram labui, bendrame žemė, e, žemės ūkyje. BŽUP tapo fondų perskirstimo sistema. Ir čia yra e, pagrindinis duomuo, yra plotai. Tas, kuris turi ploto daugiau, gauna pinigų daugiau, tas, kuris ploto turi mažiau, pinigų gauna mažiau. Jeigu krizės akivaizdoje bandysime kurti, tobulinti tą BŽUP, pamatysime, kad instrumentų turime. Ant antram ramšių reikia pinigų, o jų nėra krizė išspręsti. Šiandieną mūsų vedama politika yra pasyvi. Ir su tokia politika mes negalime atremti naujų iššūkių rinkoje. Reikia suprasti, kad e, mes vis dažniau ir labiau būsime kritikuojami. Tie milijardai, kuriuos e, mes e, kaip ir turime, tai yra tik tais lašelis biudžeto jūroje. Tačiau piliečiai mato skaičių. Ir jie galvoja, kur tie pinigai keliauja. Ar jie keliauja būtent ten, kur jų reikia, ar keliauja į tų žmonių kišenes, kurie turi daugiau žemės. Yra didžiuliai investiciniai fondai, jie šiandieną siekia prisipirkti vis daugiau žemės, nors o žemės jiems nelabai reikia. Taigi turime kelti klausimus, jeigu norime išgelbėti žemės ūkio ateitį. Pone Heisler, Pone Hatsa, prašom žodis Jums. Much, uh, chairman, give... Dėkuoju pirmininkė, kad suteikite galimybę mums trumpai pasisakyti dėl šios labai svarbios temos. Pranešimas atspindi pagrindinius e, nuogastavimus ir mes tai numatome ir būstimoje tarpminėje laikotarpio peržiūroje ir peržiūroje matome, kad bus bendro požiūrių diskusija apie ES biudžeto prioritetus, kadangi neseni įvykiai, bendrosios politikos įvykiai e, sukelia didelę įtampą ir reikia keisti dabartiniai dabartinės tai išlaidų formas. Ir komisija patenks, parengs komunikatą, kuris bus aptartas parlamente šiek tiek vėliau šiais metais. E, tiksli data dar nėra žinoma, bet e, tai tikrai bus antroje metų pusėje. Ši peržiūra aptars prioritetus, aptars e, tai, ar Europos biudžetas kuria kryptimi eis ir taip pat bus diskusija apie dabartinius klausimus, politinius klausimus, su kuriais susiduria Europos Sąjunga. Na, vienas iš jų, aišku, pabėgėlių krizė ir tą klausimą traukti būtina. Žinoma, yra labai e, tokia raminanti e, žinia BŽVP biudžetui, kadangi iš anksto paskirstyti paketai e, valstybėms narėms bus nediskutuojami ir bus susitarimas tarp trijų institucijų e, MFF, taigi nebus peržiūrėtos e, BŽVP lėšas ir ne, ne, nebus tokių pakeitimų. E, na, kas yra svarbiausia, ką noriu pasakyti, kad reikia užtikrinti stabilumą. Mes dabar įgyvename naujosios politikos reformą ir ta žinia iš tos tarpinio laikotarpio peržiūros taip pat bus ir stabilumo žinia būtent šiam sektoriui. Tačiau mes aptarsim kai kurios kokybinius elementus, išlaidų elementus. Ir kai kurie gerbimi nariai minėjo klimatas, bioįvairovė ir darbo turkės pirmieji svarbiausi klausimai ir jie apima 20 procentų viso ES biudžeto, kiek yra skirta e, išlaidoms susijusiam su klimato kaita. Naujoji BŽVP yra, žinoma, dalis šio 20 procentų paskirimo, šito labai didelio 20 procentų, didelės 10 procentų dalies ir reikia, kad šitas komunikatas parodytų, jog tai yra tikrai veiksmingas PŽVP pinigų panaudojimas. Mes taip pat e, diskutuosime, turėsim bendrą diskusiją dėl e, biudžeto, kuris yra sutelktas į rezultatus, ypač atsiž... kiek tai pasisakė auditorumai ir e, svarbiausia yra tai, kad yra, reikia rezultatų, parodyti, kokie rezultatai, e, kurie atsirado dėl naujo e, išlaidų paskirstimo ir parodyti, kaip buvo panaudotas lėšos. Ir nepamirškime, kad labai svarbu šitoje darbo tvarkėje yra kalbama apie apie komisarus Nario Hogan supaprastinimo dokumentas, šitas siekis, mm, norint rasti būdus, kaip sumažinti didelę biurokratiją e, žemės ūkio politikoje, ypač kai kalbam apie politinius sprendimus 2013 e, metų ir, ir, ir kitų. Taip pat bus visai lėja gyventinimo ir, ir Mm, deleguotojų teisės aktų šiame kontekste pristatytų, taip pat bus, bent jau taip planuojame, bet jau komisija nori, kad būtų patikta bendras požiūris mm, supaprastinimo e, srityje, siekiant supaprastinti ir tai yra, e, yra kelia nuogastavimų ne vien tik tai žemės ūkė, bet visose e, sritise, kur yra naudojami es biudžeto pinigai. Aišku, jūsų disku, iš jūsų diskusijų aiškėja šiandien, kad šitą tarpinio laikotarpio peržiūrą susijusi su pasiūlymu, kuris e, metų gale turėtų būti pateiktas komisijai dėl daugia, naujos daugiametės finansavimo tvarkos ir diskusija prasidės 18 metais ir tuomet daugiau bendrų klausimų apie um, politiką, apie bent žemės ūkio politiką, apie visą išlaidų politiką bus iškelti ir bus pristatyti. Ir, aišku, bus bendrusios politinės diskusijos prieš parengiant naują sąrangą, naują dokumentą 2021 metams. Dėkuoju tiek. Tak, tylko... Na, koks yra ryšys tarp bendro žemės ūkio politikos ir e, nacionaliniais paketais, nes tai, ko gero, nėra iki galo vienareikšmiška. Na, manau, kad e, kalbant apie ypač svarbią temą, kalbant apie padėtį žemės ūkyje ir galime pasakyti, kad galima tikėtis ir e, žemdirbių protestų. Ir tai, ko gero, irgi gali turėti gerą įtaką. Nes mes visą laiką kalbam apie iššūkius ir aš galbūt labiau pritarčiau pono Jaro pozicijoje, nes mes turim spręsti dabartinę šios dienos e, situaciją, krizę, e, užtikrinti stabilizaciją, bet nekalbėti, nediskutuokim apie ateitį, nes apie ateitį labai lengvai diskutuojame bet pamėginkim visą laiką pakviesti į diskusiją apie dabartinę situaciją, apie šiandienos situaciją, paskui apie ateitį. Ir mes esame įsitikinę ir įtikinėjome kitus ir ministrus e, imtis vienašališkų veiksmų. E, valstybėse narystėje įtikinėjome kolegas ir frakcijas, kad reikia pasinaudoti atmosferą ir skatinti ūkininkus, kad jie ne vien tik tai kreiptųsi į mus, nes mes, na aišku, tai yra akivaizdu, mes nes, žinom, kad jie mus kreipiasi, bet e, jie turėtų atsisakyti kitokios veiklos. Na ir tai ne vien tik tai žemės ūkio politikos klausimais, tai yra ir klimato, ir, ir vietovių vystimo klausimai. Taigi mūsų užduotis yra tiesiog išsiplečia. Jau nekalbam vien tik tai apie išorės situaciją. Kad jeigu žiūrėsim į bendrą Europos rinką, tai vėlgi reikia žiūrėti, kas vyksta ir pasaulio rinkoje, nes situacija žemės ūkija, Europos žemės ūkija priklauso nuo pasaulio rinkos. Ir žinome, kad yra tendencijos, perprodukcijos tendencijos, kad tai bus ir ateinačiais metais ir iškylančios šalis Brazilija, Argentina, Naujoji Zelandija ar Australija – labai greitai vyksta, vysta produk, produkcija, vysta gamyba ir galiausiai žinome, kad e, ūkis e, krinta, nežlunga. Jeigu, pavyzdžiui, norim prarasti Europos žemės ūkį, tai tinkamas kelias. Tinkamas kelias viską prarasti ir prarasti Europos žemės ūkį. Na, dėkoju ponui Jar, dėkojame už jūsų ryštą. Pakeitimus galima teikti iki balandžio 29 dienos mm, vidurdienio. Ar mm, kolega nori pasisakyti, prašome. Ein, uh... Vielen Dank für die, für die Anregungen von den äh, Kolleginnen und Kollegen. Und Dėkuoju, esu dėkingas už paramą, už motivaciją. Ir dar pranešimas nėra baigtas, bet puiku, kad yra šešėlinių pranešėjų susitikimas. Mes aptarsime visus paliktus pateiktus pakeitimus, nes daug kas buvo pasakyta, kaip yra svarbu kalbėti apie žemės, ap, aplinką žemės ūkyje. Ap, ir manau, kad, aišku, bus ko gero trys e, sekcijos, trys dalis. Mes norim išsakyti pagrindinius klausimus. Ir e, visų pirma, reikia siekti, kad visi kolegos parlamente suprant, suprastų, kas yra žemės ūkio politika. Turime užtikrinti, kad dirbsime su partneriais, biudžeto komitetu ir e, kad biudžetas nebūtų sumažintas. Na, aš manau, kad mes galime iš tikrųjų paaiškinti, aiškiau paaiškinti, ką mes mėginame, e, ką, kaip mėginam formuoti žemės ūkio politiką. Na, tikiuosi, kad nebus kliučių, mes išsakysim savo žinią, nes aišku, yra dalykų, kurie nieko nekainuoja. Pavyzdžiui, sumažinti biurokratinę maštą, tai irgi galim padaryti, nes yra spaudimas ir ūkininkams. Reikėtų atidžiai pagalvoti apie tai, na, kad būtų žalesnė įvairovė kokie kryptim norim, kad eitų žemės ūkis, ką galim padaryti geriau. Aš išklausiau kolegų pastabas, bet ne, nežinau, ar viską galėsiu traukti šitą ataskaitą, nes yra ir laiko terminai. Ir įdomu, ką sakė panas Heisling apie tai, kokia kryptimi turėtų eiti žemės ūkio politika, bet reikia laiko tam aptarti ir E, kalbėti su pirmininku ir su koordinatoriais, reikia viską koordinuoti. Bet reikia užtikrinti, kad mes pasiektume vienybę, sutarimą, ypač su kolegomis ir biudžeto komiteto. Na, reikia to, tos diskusijos apie pagrindus, apie esmę, bet reikia galvoti, kreipiasi jūs pirmininkė, kad kai e, diskutuosim ir tikrai turėtume aptarti, bet dabar Aš norėčiau laikytis šito pranešimo turinio ir norėčiau pasakyti labai aiškiai biudžeto komitetui, ko mes norim. Noriu būti realistiškas ir nenoriu prašyti per daug. Galim prašyti, bet neaišku, ar gausim, bet e, išlikim praktiškai. Dėkuoju Jums už paramą. Dėkuoju, pritarėme Jūsų požiūriui ir esame su Jumis. Baigiam šitą darbo tokias punktą. Susitinkame pirmadienį 15 valandą. Ir bus klausimai, bus ekspertai svečiuose, taigi prašau visus dalyvauti. Dėkuoju uždėmesi ir dviejų minučių techninė pertrauka, o po to koordinatorių posėdis dviejų minučių techninė pertrauka.